Vakaras kolegos informuoju parlamentą, kad pagal 216 taisyklės ketvirtą dalį nebuvo pateiktų prašymų balsuoti dėl klaidų pataisimų, kurie buvo paskirti vakar 5 val. po pietų. Todėl klaidų pataisimai laikomi patvirtintais. Dabar